So, dear colleagues, please take your seat. We'll... Mėly, ko... Mėly kolegos, prašau susėsti, pradėsime. Mėly kolegos, prašom susėsti į savo vietas, pradėsime posėdį. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mėly kolegos, sveiki susirinkę į Žemės ūkio komiteto šios dienos posėdį. Iš karto pradėsime svarstyti darbo atvarkę. Pirmasis darbo atvarkės klausimas yra jos tvirtinimas. Jeigu niekas neprieštaraujate, tuomet e, laikome darbo atvarkę patvirtintą. Antras klausimas - pirmininko pranešimai. Šios dienos posėdis e, taip pat yra transliuojamas internetu ir jis yra verčiamas į prancūzų, vokiečių, italų, anglų, ispanų, čekų, lietuvių, lenkų ir rumūnų kalbas. Devynės darbo kalbas galime naudoti šiandien mūsų komiteto posėdėje. Dabar pereikime prie trečio darbo tvarkės klausimo. Esame numatę balsavimus ir paaiškinsiu dabar procedūrą anglų kalba jums balsavimo. Paaiškinsiu Jums e, nuotolinio balsavimo procedūrą. Naudojant, naudojantis taikomąją programą iVote, kvorumo patikrinimas ir balsavimo pradžia. Taigi, Žemės ūkio komitete pirmiausiai balsuosime dėl Ukrainoje užaugintų javų sėklos lygiavertiškumo. balsuosime dėl ES 2021 metų bendrojo biudžeto. Taip pat bus dar vienas balsavimas dėl biudžeto, tai yra biudžeto pakeitimų ir bandomų projektų patvirtinimas. Pat ES teisinė sistema skirta sukeliamam pasaulio miškų naikinimui sustabdyti ir e, nauja Europos mažosioms ir vietiniams įmonėms skirta strategija ir Europos duomenų strategiją. Penktadienį jums buvo išsiuntinėti balsavimo sąrašai, kuriuos reikės įkelti į iVote sistemą. Ponas Sindesel dėl Ukrainos klausimo nori pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Ačiū už tai, kad sutikite man galimybę parašyti savo nuomonę prieš pradant balsuoti dėl Ukraina užaugintų javų sėklos lygia vertiškumo atsižvelgiant į įvairius pasakymus Žemės ūkio komitete pastarąjį kartą ir pareikštą susirūpinimą, man atrodo, kad reikėtų iš naujo aptarti šį klausimą tarp pranešėjų aš likau nusivylęs dėl to, kad komisija nepatikė atsakymų su klausimu susijusiu su, su e, teisiniu ir e, techniniu lygiavertiškumu, siekiant įvertinti e, galimą neigiamą poveikį kai kuriems apdirbėms iš davus šios sertifikatus, taigi aš balsavimo metu bet kokiu atveju negavęs atsakymą susilaikysiu, turint omenyje, kad jau dabar nemažai ūkių patiria krizės, manau, kad reikėtų šios klausimus tokiu būdu aptarti plačiau ir išsameu. Taigi e, noriu pasakyti, kad jeigu nebus atsižvelgta mano pastabas, tai aš balsuosiu prieš, jeigu nebus numatyta galimybė iš naujo apsitarti praešėjams ir raginu kolegas balsuoti taip kaip aš. Ačiū uždėmesi. Ačiū, kolega Ropė dabar kalbės. Labą dieną visiems. Ačiū gerbiamas pirmininkė už suteiktą žodį, ačiū už galimybę, kad yra vertimas į lietuvių kalbą. Na, aš irgi noriu pasisakyti dėl Ukrainos lygiateisiškumo. Labai gaila, kad pranešėja nesvarstė mūsų žaliųjų grupės prašymo parengti bendrą žodinį pareiškimą prieš balsavimą dėl Ukrainos lygiateisiškumo, todėl norėčiau perskaityti tokį pranešimą. Manome, kad visos šalis turi būti vienodai vertinamos, nediskriminuojant pagal bendrą metodiką nepaisant to mums kyla abejonių dėl komisijos taikomos metodikos išsamumo kviečiame komisiją dar kartą grįžti į komitetą ir išsamei pristatyti auditorių naudojamą metodiką ir paaiškinti, kaip veikia vertinimo procesas. Manome, kad metodika turi apimti socialinius, ekonominius ir aplinkosaugos aspektus, taip pat platesnį galimo abiejų šalių rinkos destabilizavimo ir maisto suvereniteto vertinimą. Kviečiame komisiją pasiūlyti teisės aktų pakeitimus, kad šie aspektai būtų įtraukti kai komisija turi tam tikrų teisinių priemonių sustabdyti esamus sprendimus rinkos destabilizavimo atveju, taip pat norėtume būti informuoti, apie komisijos naudojimąsi tokiomis apsaugos priemonėmis ir išnagrinėti, kur gali atsirasti apsaugos priemonių spragų susijusių su rinka susijusiais klausimais, ypač minėtų rodiklių atžvilgių. Todėl mūsų grupė visus pakeitimus atmesim ir balsuosim už Ukrainos lygiateisiškumą. Ačiū. Ačiū, kolega David paprašė žodžio. Já bych eh, souhlasil s tím, co tady řekl pan Veselko eh, a chtěl bych doplnit, že... Norėčiau pritarti, pon... Aš norėčiau... Eh, námitku nebo... Norėčiau pasakyti, kad ponia Vrečanova kaip pranešėja pareiškė tam tikrą nesutikimą. Ir po to, kai jau buvo paskelbti rezultatai ir buvo priimtas sprendimas, mes manome, kad šios dienos balsavimas apskritai neturėtų vykti ir kad reikėtų iš naujo apsitarti. Ačiū kolegė Vrečionova, pranešėja dabar kalbės. Jo, tak, hezké odpoledne, vážený pane předsedo, vážení kolegové. Dovolte mi, abych eh, se pokusila. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, leiskite trumpai priminti eh, šį klausimą prieš balsuojant, kokia dabartinė yra situacija. Dokumentas varstomas komitete nuo balandžio. Pirminis e, ketinimas buvo aptarti šį klausimą suprasintą procedūrą. Tačiau pasirėmus kelių frakcijų komentarais buvo e, pereita prie standartinės procedūros, prie prasinės procedūros. Ir mes nusprendėme taip pat komitete, kad tai bus aptarta ir su Europos komisijos atstovais. Ir tos diskusijos įvyko prieš kurį laiką jau ir tikrai prieš kelias savaitės ir visi turėjo galimybės ir laiko pateikti savo reakcijas. Aš gavau dvi 23 pakeitimus iš frakcijų. Galima apie, apie visą tai į du punktus galbūt tai sudėti, nes buvo daug dubliavimosi. E, visų pirma, tai yra nuomonės tų, kurie nori atmesti dokumentą, kita nuomonė yra poveikio įvertinimo reikalavimas. Tie, kas pasiūlė poveikio įvertinimą, yra paremta ne ekvivalentiškumo įvertinimu Ukrainoje, o e, klausimas buvo, ar e, sieklos iš Ukrainos taptų konkurencija es ūkininkams, ypač ūkininkams Prancūzijoje. Aš rugsėjo 7 surengiau techninį susitikimą ir pasiūliau kompromisinį pakeitimą. Čia mes pasiūlėme expost e, poveikio įvertinimą, kuris turėtų būti atliekamas 12 mėnesių po to, kai įsigalios šis sprendimas. Tačiau toks mano pasiūlymas buvo atmestas. Dauguma frakcijų galvojo, kad poveikio įvertinimo nereikia. Nedidelė dalis frakcijų galvojo, kad ekspostai vertinimas yra per mažai. Kai kurios frakcijos, tame tarp ir mano, pareikalavo, kad kaip galima greičiau būtų balsuojama šio klausimu galvodami, kad kitos diskusijos tik tai dar e, labiau pavėlins sprendimą, kuris yra neišvengiamas. Taigi aš noriu paremti ir paprašyti jūsų paremti mano pasiūlymą. Aš norėčiau paraginti visus atmesti pakeitimus, nes jeigu jie būtų patvirtinti, reikėtų trilogo ir tada mūsų e, sprendimui priimti reikėtų daugybės mėnesių. Pabaigai aš noriu visiems priminti, kad šis pasiūlymas yra sulaukęs ir Euroseeds, tai yra Europos sieklų augintojų e, paramos. Ačiū visiems. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Jetzt hat sich noch die Kollegin Scheudrova gemeldet. Kolegė Šoidrova dar paprašė žodžio, tačiau prašau kalbėti trumpai. Mm. Hello. Thank you very much. Uh... Ačiū už man sutiktą galimybę pasisakyti. Atsižvelgiant į tai, kad visos politinės frakcijos išsakė savo komentarus, EPP frakcijos vardu noriu pasakyti, kad mes pasinaudojame galimybę padiskutuoti su komisija. Mes nesiūlėme jokių pakeitimų Mes sutinkame su pateiktų sprendimų ir mes palaikysime pasiūlymą. Atsižvelgiant į šio reikalo skubą. Todėl mes balsuotume už pasiūlymą ir nebalsuosime už pakeitimus. Noriu padėkoti pranešėjai. Ačiū, jeigu nėra daugiau norinčių kalbėti, tuomet e, pradėsime balsuoti arba aš toliau pristatinėsiu balsavimo procedūrą. Ta padarysiu angliškai. Two... Šiandienos nuotolinis balsavimas vyks dviem etapais. Pirmasis etapas prasidės 17.10 iki 17.30. 19 val. 15 minučių ir turėsite atsiųsti savo balsavimus dėl pakeitimų ir kompromisinių pakeitimų per, ir per iVote sistemą, per iPadą arba iPhone'ą turėtumėte e, ekrano kairėje aps, paspausti mygtuką ir e, atitinkamai balsuoti paspausdami mygtuką šalia pakeitimo. Taip pat E, ekrano dešinės viršuje turėtumėte paspausti mygtuką, paraš, kur parašyta Submit my ballot, e, balsuoti ir kaip pabalsuosite, e, jūs gausite PDF formato balsavimo biuletenį, kurį turėsite pasirašyti ir atsiųsti į of, of, oficialiu Europos parlamento e, elektroninio pašto adresu agrivauto.eu e turite tai padaryti ne vėliau nei 19.15 šiandien, kuomet pasibaigs balsavimas. Kitaip e, nebus priimtas jūsų balsas. Kai balsavimas prasidės, gausite elektroninį elektroninio pašto žinutę, bei e, e-vote sistemoje pasirodys reikalingas e, mygtukas, kuris e, patvirtins, kad balsavimas prasidėjo. Jeigu, neturi, jeigu savo um, sistemoje nemasite to mygtuko, dar negalėsite balsuoti. Kai balsavimo sesija baigsis 19.15, e, sekretoriatas sudarys balsavusiųjų sąrašą. Ir pirmojo balsavimo sesijos rezultatai bus jums pranešti raštu. Taip pat norėčiau e, narių prašyti, e, bals, norint pasisakyti, spausti raudoną mygtuką. Ir dabar e, pasi, prasidės e, balsavimas, taip pat e, tikrinsime, ar yra kvorumas. Taip pat prašau narius paspausti, aktyvuoti atitinkamą mygtuką savo aplikacijose. Yeah. So there are a lot of more than 15, 20 members. So they... Gerokai daugiau nei 15 ar 20 narių. Ačiū. Išsiaiškinome, kad kvorumas iš tikrųjų yra ir galime balsuoti. E, informuoju, kokie pakaitiniai nariai dalyvauja balsavimą. Mikhailą Šodrovą pakeičia Mired Maginis. Pone Schneider pakeitė ponę e, Mark Tarabella pakeičia Erik Andriju ir Claude Grufa pakeičia Sara Wiener. Ir balsavimas prasidėjo. Nepamirškite, kad, per, kad pirmai balsavimo sesijai jūs turite laiko iki 19 valandų 15 minučių per atsiųsti savo balsavimą per e-vote sistemą ir taip pat atsiųsti pasirašytus balsavimo biuletinius elektroniniu paštu. Ačiū. Ir dabar galime perėti iš karto prie devintojo darbo tvarkės punkto keitimos nuomonėmis dėl ekonomikos gyvinimo priemonių rinkinio ir persvarstytos DFP. Perinai vokiečių kalbą. Ir kolegos dabar keičiamės nuomonėmis dėl daugiametės finansinės programos ir e, ekonomikos gavinimo priemonių rinkinio. Ir steiksiu žodį mūsų pranešėjui Paulo De Castro. Jis e, mums pristatys naujausią informaciją susijusią su svarstamu klausimu, prašau. Grazie, Presidente. Ma innanzitutto voglio ringraziare la maggioranza. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti politinėms frakcijoms, daugumai už tai, kad paremė e, pasirinktą konkrečią šio teisėkuros akto nagrinėjimo procedūrą. Tai yra apimti pirminį komisijos pasiūlymą ir įtraukti jį į perinamojo laikotarpio reglamentą taip pat išlaikant e, dėrėjimosi autonomiją dėl šio reglamento ir e, nepamirštant šio komiteto demokratiškų prerogatyvų. Šios procedūros dėka pasieksime pagrindinio savo tikslo. Tai yra užtikrinti, kad 7,5 milijardai eurų būtų patvirtinti 2011 ir pridurti prie 2,6 milijardų eurų, kurie jau numatyti, kaip numatyta daugiametėje finansavimo programoje. Ir tai, rei, tai būtų pagalbos priemonių rinkinys e, žemės ūkio ir maisto produkto sektoriui sudarytų daugiau nei apie 10 milijardų eurų. E, kai prasidėjo COVID krizė, e, jeigu mūsų gamintojai nebūtų gebėję Jeigu mūsų gamintojai nebūtų sulaukę papildomų e, įtampos veiksnių, galėtume džiaugtis tuo, kaip viskas yra gerai. Bandome panaudoti turimus išteklius geriausių įmanomų metodų. Žvelgdami į ateitį, IBŽU po 2022 ir aplinkos sauginius iššūkius, manome, kad bent trečdalis visų lėšų turėtų būti skiriamos dviems pagrindiniams tikslams išvardintiems, kuriuos paminėjo ponė e, von der Leyen savo kalboje pristatydama sąjungos padėtį. Tai yra tvarus augimas ir skaitmeninimas. Šie tiksl, šių tikslų galime pasiekti užtikrindami augimą e, žemės ūkio ir maisto sektoriuje, kaip numatyta antrajame ramstyje kurio tikslas e, plėtoti ekologišką ūkininkavimą, stiprinti gerovę, e, tobulinti gamtinių išteklių valdymą, e, taip pat mm, siekti našios gamybos, taip pat siekti, kad žmonių riziką kelinčiai veiksniai būtų iki maksimumo sumažinti. Tačiau šis sektorius galėtų iš krizės išbristi stipresnis ir tapti atsvaresniu. Jeigu mes padėsime investuoti, jeigu skatinsime našius, kūrybingus e, darbo modelius, jeigu e, skatinsime tvarius metodus, taigi e, išmanusis ūkininkavimas, tikslusis ūkininkavimas, plačia juos čio ryšio sklaida kaimo vietovės yra labai svarbi šių tikslų sėkime. Ir aš per kitas kelias dienas lauksiu kolegų pasiūlymų, pakeitimų pavydalu. Jie atsispindės parlamento dėrybinėme mandate tarp institucinėse dėrybose, kurios e, pasibaigs kurios turėtų baigtis iki lapkričio pabaigos. Ačiū pranešėjui. Dabar steiksime galimybę pasakyti šešėliams pranešėjams. Pirmas Europos Liaudės partijos frakcijos vardu. Pirmoji Ansaldo. Pone pirmininkė, kolegos, šis omnibus pasiūlymas yra labai svarbus, nes jo tikslas užtikrinti nacionalinių gaivinimo planų gyvendinimą ir pasiekti, kad atsigautų ekonominė veikla žemės ūkio sektorėje ir kaimo vietovėse. Apgilestauju dėl to, kad Europos vadovų taryba e, siūlo tik pusę komisijos teiktų pasiūlymo finansų, vis dėlto 8 milijardai eurų iš ARD fondo yra numatyti. Tai strateginės svarbos aspektas ir todėl aš noriu pasidžiaugti koordinatorių sprendimu pasirinkti e, būtent šią procedūrą, nes tai suteiks galimybę visiems komiteto nariams išsakyti savo nuomonę. Uh, užimti poziciją ir suteiks galimybę parlamentui patvirtinti aišku e, mandatą. 8 milijardų eurų yra e, iš GRDF fondo ir manau tai atspindi mūsų e, išgyvenamos krizės mastą. E, kaip e, darybininkė APP vardu norėčiau pasakyti štai ką. Manau, kad tos lėšos to turėtų būti prieinamos nuo 2021 ir jos turi būti būt sparčiai mobilizuotos per du perinamojo laiko tarp metus pagal vieningą reglamentavimo sistemą. Manau, kad š... dėl šių, šio aspekto tarp parlamento ir tarybos yra sutarimas. Taip pat turime įvertinti kofinansavimo lygmenį, taip pat kokia papildoma parama bus teikiama, kad būtų galima išnaudoti tų gavinimo fondų sverto efektą. Galiausiai reiktų vengti nereikalingų žingsnių, uh, taip pat siekti, kad lėšos būtų panaudojamos tikslingai ir skatintų ekonominį ir socialinį vystimąsi ir reikalingą virsmą aplinkosaugos, skaitme, skaitmeninimo ir žemės ūkio sektoriuose. Bet kokiu atveju galite e, nebejoti, kad dirbsime nenuilstami, kad būtų pasiektas tarp institucinių susitarimas iki metų pabaigos. Ir tai tikrai būtų naudinga mūsų ūkininkams ir e, m, įvairiems ES regionams. Ačiū. Martin Laučiak, Renių frakcijos vardu dabar kalbės. A, ponas Lavačiak, ačiū pirmininkė, ačiū Paulo už tai, kad pristatė, pristatėte šį požiūrį. Tikrai netaip dažnai pasitaiko, kad man kelia susirūpinimą pastarosios tendencijos ir taip ir yra, aš esu susirūpinęs dėl procedūrų. Manau, kad visa prasminga pagalba yra gera, kai ji suteikiama sparčiai. Bet man atrodo, kad mes pasirinkome tokį procesą, kuris yra šiek tiek rizikingas. Kalbu apie spartų sprendimų patvirtinimą. Todėl norėčiau paprašyti, kad pasirūpintume, jog pagalba pasiektų tuos, kurie, kurios jiems reikia ir kad jie galėtų ją pasinaudoti laiku. Manau, kad sudėtinga yra ir tai, kad mes ketiname kad mes pakeisime ilgainių kriterijus, nes tai gali mm, pa pavėlinti, užži, prailginti pagalbos uh, pat, suteikimą. Per kaimo plėtros programas lėšos nebus prieinamos gruodžio mėnesį. Jeigu nori skirti lėšas, jos turi būti skiriamos sparčiai. Jeigu nori kažką keisti ir informuoti apie tuos e, pakeitimus, manau, kad visa tai viską užvėlins. Viską sudėjus draugė, įvertinus visas problemas, reikia įvertinti už ir prieš. Ir tik tai, kai bus patiktos paraiškos, galima bus pradėti teikti pagalbą. Manau, kad ūkininkai turėtų gauti šios pagalbos dalį jau 2021-aisiais. Aš sutinku su kitų kolegų komentarais. Mes turime sutelkti paramą, teikti tikslinę paramą. Tai labai svarbu, kad būtų viskas tinkama. Mums reikia tinkamo virsmo aplinkos sauginėje ir skaitmeninėse sritise ir manau, kad to, tos lėšos turėtų būti tinkamai tam ir būtų panaudojamos. Ačiū. Als nächstes die Kollegin Lisi für die Idee. ID frakcijos vardu kolegė Lysi. Labas vakaras, sveiki visi. Tapatybės ir demokratijos frakcija visuomet palaiko žemdirbius, nes žemdirbiai smarkiai nukentėjo nuo pandemijos. Alyvogių aliejus, daržovės, vynogių auginimas, sūrio gamybas markiai nukentėjo nuo krizės, reikia šiems e, gamintams padėti, priešingų atveju daugelis e, smulkių gamintojų turės užsidaryti. Taip pat mums kelia tam tikrų sunkumų žalesis kursas iki 30 metų, nes jis gali taip pat neigiamai atsiliepti E, smulkiems gamintojams įvairios nustatytos ribinės vertės e, skirtos biologiniai žemdirbystai kultivuoti trašų e, bei cheminių medžiagų naudojimo sumažinimas 20-30 procentų. Labai ambicingi tikslai todėl jiems įgyveninti reikia taip pat ir finansinės atitinkamos paramos. Mums reikia patvirtinti tokius skaičius, kurie nedarytų neigiamos įtakos taip pat ir galvijų auginimui. Pagalvokime vien apie e, tą 20, iki 25 procentų biologinių naudmenų žemės ūkio padidinimą. Dabar jau turime 15 procentų, tai reiškia, kad kiekvienais metais žemdirbiai turėtų gauti 150 milijonų eurų per metus, kad pasiektų šį tikslą. Todėl mes raginame tuos išteklius skirti kaip įmanoma greičiau, nedelsant, nes turime elgtis greitai. Kadangi jeigu norime dalyvauti dėrybose, tai turime iš anksto žinoti, kokią paramą gaus žemdirbiai ir kaip greitai jie gaus ir jie turi gauti tą finansinę paramą 21-aisiais, o 22-aisiais metais, kaip siūlo komisija, kolega De Castro jau minėjo, kad komisija nebuvo e, pasirengusi imtis veiksmų padėti žemdirbiams krizės pradžioje, o žemdirbiai aktyviai ėmėsi veiksmų ir jie tikrai šiais veiksmais nusipelno mūsų paramos. Ačiū kolega Ropė, dabar žaliųjų frakcijos vardu kalbės jums dvi minutės. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E, labai dėkoju ponui Dekastro už pristatymą <clears throat> ir už pasakytą savo poziciją. Mane taip pat neramina e, pandemijos situacija ir nors e, bandoma spręsti klausimus, kurie jau padarė atatinkamas pasiekmes, bet mes dar nežinom, kaip toliau vystysis pandemija, situacija prastėja, todėl iš tikrųjų labai svarbu e, tinkamai sureaguoti, kad e, rezultatas būtų kuo tinkamesnis. Na, žinoma, taipogi mane neramina tai, kad paskutiniu metu mažėja E, žaliavos supirkimo kainos, tai iš tikrųjų turim galvoti, kaip užtikrinti, kad e, Europos žemdirbiai būtų ir gyvybingi, ir konkurencingi. Ir manau, kad turim ieškoti būdų, kaip greičiau, e, na, sakykime, vykdyti išorinę konvergenciją. Tie tempai, kurie numatyti, jie nėra tokie spartus. Žinoma, apgailestauju, kad taryba sumažino parlamentas mes nepritarėm tarybos sprendimui todėl manau kad reikia siekti kad būtų skirti visi šešiolika milijardų kaip ir buvo pirminiam komisijos pasiūlyme taip pat e, e, manau kad turim remti papildomai ir perspektyvias sritis ir šakas tai kaip ekologinį ūkininkavimą ir draugišką klimatui ir draugišką biologinei įvairovei ir žinoma galvoti papildomai remti jaunus ūkininkus tai irgi yra problema pas mus kuri na nesisprendžia taip pat e, manau kad turim galvoti ir papildomai remti lyderio programas kurios atneš papildomai naujų sprendimų ir gyvybingų sprendimų na ir svarbu kad parama pasiektų laiku dvidešimt pirmais metais ir svarbu suderinti su pereinamojo laikotarpio reglamentu ačiū Dank. Als nächster der Kollege äh, Rüssen für die ECR. Kollege Rüssen, ECR frakcijos vardu dabar kalbės. Uh, thank you, President. The agriculture sector Ačiū, and farmers are facing increasing challenges. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų susidarėme su milžiniškais iššūkiais Europoje, mūsų ūkininkai susidarė su milžiniškais iššūkiais ir todėl tai yra itin neraminančios tendencijos, kad bendras biudžetas žemės ūkiui mažėja. Ir kaip Žemės ūkio komitetas mes turime padaryti viską, kas yra įmanoma, kad apgintumėm Žemės ūkio skirtą biudžetą. Šiandien mes kalbame apie ekonomikos gaivinimo priemonės Ir mūsų, kaip Žemės ūkio komiteto pareiga, yra užtikrinti, kad ūkininkai turėtų galimybę panaudoti šias lėšas kaip galima greičiau, kad galėtų prie jų prieiti. Mūsų frakcija nori užtikrinti, kad šios lėšos būtų prieinamos ūkininkams jau nuo sausio mėnesio. E, taryba nori apkarpyti žemės ūkiui skirtas lėšas beveik 50 procentų, tai yra maždaug 7,5 milijardo euro įvertinus šių metų krizę, tai tikrai gaivinimo fondui labai nedidelė e, e, dalis. Ir tai neatspindi mūsų sektoriaus patiriamos situacijos dėl šios pandemijos tikrai visiškai nesuvokiama, kaip taip gali būti. Mm, komisija, ką pasiūlė, realiai tos gaivinimo lėšos būtų prieinamos ūkininkams tik tai po perinamą laikotarpį po dviejų metų, o atsigavimas iš, e, nuo pandemijos tai yra ta priežastis, kodėl komisija siūlė padvigubinti biudžetą, skolinantis lėšas iš kapitalo rinkų. Tokiu būdu ateities kartos pati, įsiskolins ateičiai ir aš nesutinku su tokiu principu, bet tai aišku jau principinės diskusijos, kurios, kurios turėtų vykti ateityje. Komisija turi paaiškinti, kaip taip gali būti, kad fondas, kuris buvo sukurtas gaivinimui, suteiks finans, bus prieinamos tos lėšos ūkininkams tik po dviejų metų. Kaip taip gali būti? Mes remiame uh, E, komiteto e, pastangas padaryti viską, kas yra įmanoma, kad ūkininkai gautų finansavimą jau nuo sausio, nes mums reikia tikrai sparčios, supaprastintos procedūros, kuri leistų pasinaudoti bendru pagreičiu ir trilogo procesuose taip pat. Ačiū pirmininkė. Ähm, Kolega Bompa panašu, kad nėra prisijungęs prie mūsų posėdžių, suteiksime galimybę dabar pasisakyti kitiems kolega Benoit Etkin. Ačiū, pana pirmininkė, visą visuomenį, ne tik žemės ūkis nukentėjo nuo pandemijos, tačiau žemdirbėjai ypatingai smarkiai nukentėjo. Tai prisijungiu prie raginimų skubiai pradėti naudoti ekonomikos gyvinimo fondo paramą, tačiau žinoma, jis neatsvers biudžeto apkarpimų tiek kaimo plėtrai, tiek visiems žemdirbiams nuo 21 metų būtina pradėti skirti paramą ir atitinkamus signalus mes girdime iš visų regionų žemdirbių ir taip pat manau, kad be ekonomikos gaivinimo plano, plano taip pat reikia pasitelkti ir uh, bendro finansavimo atitinkamas priemonės kaip sverta, taip pat tam tikrų rinkų reglamentavimas, sakykime, pieno sektoriaus rinkos reglamentavimas turėtų būti svarstamas mūsų būsimuose posėdžiuose. Ačiū. Dabar kolegė Gilera, socialistų demokratų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki visi. Norėčiau visų pirma pasveikinti kolegą Paulo Castro, kuris patikė tikrai įdomų pasiūlymą. Aš norėčiau pakomentuoti kai kuriuos aspektus dėl e, gyvenimo plano m, mm, naudingumo ir jo kai kurių aspektų. Daug kalbame apie pagalbą ūkininkams kad ne, neremiamos pajamos. Kalbame apie pagalbą tam tikroms investicijoms. Man atrodo primtinas pasiūlymas, kurį pateikė ponas Kastro. Gerai, kad būtų du pagrindiniai kriterijai. Tai tvarus augimas bei skaitmeninimas. Manau, kad dar galima būtų numatyti galimybę atsižvelgti į, į valstybių narių teikiamą pagalbą, bet, bet reikia, kad visoje teritorijoje būtų juntama nauda e, tos paramos. Kadangi nėra komisijos atstovo, vis dėlto norėčiau iškelti klausimą, vis dėlto norėčiau iškelti klausimą apie galimybę iš fondo finansuoti šimtų procentų kai kurias priemonės kad nebūtų, jeigu nebūtų numatytas kofinansavimas visais atvejais. Pirmininkas prašo baigti. Taigi, kofinansavimo reikalavimas. Ar gali uh, būti, ar, ar bus galima nuo sausio mėnesio uh, p, uh, jau būtų prieinamas. Uh, ši, ši pagalba, ar viskas bus parengta ir jau bus funkcionuos sausio mėnesį. Ulrike Müller. Kolegė Müller, dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, mūsų tikslas kuo greičiau skirti sektoriui finansinę paramą. Dėl to visi sutarime, taip pat visi sutarime dėl to, kad pernamo laikotarpio taisyklės turi įsigalioti laiku, kad ūkininkai galėtų tinkamiau planuoti savo veiklą. Taigi mūsų pranešėjo, ponė Kastro, laukia didelis darbas ir dar didesni lūkesčiai, tačiau aš visiškai pasitikiu pranešėjų ir manau, kad darbą baigsime laiku, nepaisant pakankamai plačių užmojų tvarkaraščių. Turime užtikrinti, kad jau kitais metais ūkininkai gautų finansinę paramą Priešingų atveju turėsime dar pakeisti pernamo laikotarpio taisyklės. Man čia keli aspektai labai svarbus. Pirmiausiai, reikia aiškiai identifikuoti ir apriboti e, išlaikytas e, lėšas ir išteklius. Taip pat dar aš prisimenu panos Golmair, Holmair Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą jį pageidavo, kad būtų tam e, tikra skundų e, telefono linija įsteigta, tai galėtume e, atitinkamą nuostatą taip pat įtraukti šį pranešimą. Ačiū, dabar kalbės kolegė. Kolega. Floor. So... Ačiū už sutiktą galimybę. E, tikrumas ir prognozojamumas. Štai ko mums reikia ir labai gaila, kad mes vis dar kalbame apie žūp pereinamojo laikotarpio trukmę. Be to, atrodo, kad yra ketinimų susijęti tai su e, asignavimams kaimo vietovių plėtrai iš kito šaltinio. Tai tikrai nesažininga kaimo bendruomenio atžvilgių. Visų pirma, e, labai aiškiai noriu pasakyti štai, kad mums reikia dviejų metų perinamojo laiko tarp apžų politikai, kad užtikrintume reikalingą planavimą ir e, planų sudarimą ir saugumą ūkininkams. Kitos kartos ES ūkininkams skirta parama turi būti skirta atsigavimui. Todėl bandymai sukurti papildomų kliučių tų lėšų panaudojimui, mano galva, nėra priimtini. Tie pinigai turi būti e, prieinami kiek įmanoma greičiau. Tai yra nuo kitų biudžetinių metų. O kalbant apie, mūsų, apie ambicijas aplinkosaugos rytyje, jos neturėtų, tie reikalavimai neturėtų būti aukštesni nei dabartinėme programinėme laikotarpyje. Ačiū. Vielen Dank. Als nächstes die Kollegin Picierno für die SD. Kolega Pitierno, SD frakcijos vardu, vieną minutę kalbės. Nicht mit uns verbunden. Ji nėra prisijungusi, taigi žodį suteiksime kolegiai Pisoto tapatybės demokratijos frakcijos vardu. Yeah. Grazie. Ehm, dovevamo essere... Ačiū. Turime būti objektyvus. Žinome, kad reikia primti daug daugiau teisės aktų, e, kad būtų patvirtintas gyvenimo fondas, turi balsuoti taryba, turi balsuoti nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas turi patvirtinti sprendimą, o Žemės ūkio komitete mes turime dirbti sparčiai, nes mūsų ūkininkams reikia pinigų dabar, o ne 2022-aisiais. Ir mane labai neramina, nes e, pandemijos poveikis e, yra, jis juntamas, ūkininkai yra kiekvienos dienos, kiekvieną atlieka žygdarbius. Ir daugybė kolegų kalba apie tvarų vystimąsi, tvarų kininkavimą iš aplinkosaugos požiūrio taško. Sutinku, jis turi būti tvar, tvarus, bet turi būti tvarus ir ekonomiš, iš ekonomikos požiūrių. Taip, aš už gyvūnų gerovę, už ekologinių kininkavimą, bet nepamirškime, kad reikia aiškių teisės aktų, reikia pinigų ūkininkams, nes kitaip ūkiai žlugs ir tada mūsų darbas bus beprasmis. Dank. Dann ähm, hat sich der Kollege Flanagan gemeldet, wahrscheinlich ähm, für. Kollege Flanagan, prašau žodžio, panašu, kad jis nori pavaduoti kolegą Bompar. Prašau. Yeah. Uh, hello. Um... Sveiki. EPP kalbėtojas, kalbės paskutinis, sakė, kad pinigai turi būti išleisti tam, kam jie buvo numatyti. Iškyla pavojus. Žinoma, norime, kad pinigai pasiektų ūkininkus kiek įmanoma greičiau. Tačiau jie turi būti skirti tiems ūkininkams, kurie patyrė COVID krizės pasakmes ir tos, tose teritorijose, kurie nukentėjo. Žinoma, aš norėčiau ūkininkams skirti daugiau pinigų ir kad tie pinigai juos pasiektų lengvai. Tačiau visi pinigai iki paskutinio e, cento bus nagrinėjami, ta, tie panaudotos lėšos bus nagrinėjamos biudžeto komiteto. Ir jeigu norime, kad viskas turi būti panduota tik tam, kam numatyta, iškils problemų. Vienas iš kalbėtojų kalbėjo apie tai, ka, ka, kaip, koks įstrigęs yra Žemės ūkio fondas, kuo mes labiau skubinsime lėšų panaudojimą, tuo, daugiau, tuo sudėtingiau bus ateityje, nes duosime, tarsi suteiksime argumentų e, E, apkarpyti tą finansavimą ateityje. Taigi, skubos darbą velnės gaudo. Žaliųjų frakcijos vardu kolega Kufar. Vieną minutę jums. Bonjour. Chers collègues, euh, le COVID. Labai diena, COVID labai aiškiai paroš, parodė, kokios mes norėtumėm žemės ūkio ateities, kad tai, būtų, kad tai vyktų arčiau mūsų, kad labiau būtų gerbiama aplinka, kad būtų ekologiškiau viskas daroma. Deja, mūsų vadovai panašu vis dar nesuprato, kaip tai yra svarbu. E, valstybių vyriausybių vadovai šią vasarą susitarė dėl Europos biudžeto, kuriame žemės ūkių yra sumažinti sumažinta labai smarkiai apkarpyta suma, tik 40 milijardų eurų. Keletas galbūt tik tai tokių papildomų elementų atkeliaus per gaivinimo fondą, kokie 7,5 milijardų, bet tai yra tik tai skilių užkaišimas, o realiai mums reikia garantijų dėl tinkamo apsirūpinimo maistu, mums reikia pagrindinių ramščių, kad būtų galima įvykdyti struktūrinius veiksmus ir padaryti esminius bžų pakeitimus, jeigu to reikia ir komisijos, kokie buvo tikslai biologinė įvairovė ir e, kelias nuo ūkio iki stalo, kas buvo išsakyta, mm, kas turi garantuoti, e, kad tai bus reali žemės ūkio ir maisto politika suformuota Europinė, kad būtų pasirimta ekologiškumu, biologinės visais reikalavimais, kad visose Europos teritorijose būtų užtikrintas tinkama žemdirbystė narėse to reikia pasiekti. Kolegė Šmitbauer, Europos Liaudės partijos frakcijos vardu, ačiū pirmininkė, kuomet kalbam apie pinigų paskirstimą, apie sveikatą ir kovas su klimato kaita, tai visų šių tikslų galima pasiekti tik tai vykdant e, vieningą miškų ūkio politiką Europos Sąjungoje. Taigi be miškų apsaugos turime e, taip pat ir uh, E, medieną gaminti. Čia, e, teikdami finansinę paramą, galėtume e, du zuikius vienu šūviu nušauti, tiek užtikrinti tvarumą šioje srityje, tiek ir 3 milijonus naujų darbo vietų sukurti. Taršos mažinimas ir su juo susiję tikslai gali būti įgyvendinti tik tai bendradarbiaujant visiems sektoriams. Taigi, kalbėkime dabar apie e, biomasės panaudojimą E, medienos atliekų e, gamybą e, ir ją būtų galima, atliekas medienos būtų galima panaudoti gaminant dujas, biokūrą, apsirūpinti tokiu būdu, užtikrinti nepriklausomumą nuo iškastinių išteklių įvežimą, investuokime į šią sritį. Kolega Kuzmiukas, dabar ačiū ponė pirmininkė. Europos ūkininkai aprūpina mūsų maistu per pandemijos metu, todėl gerai, kad jų, jų papildomus poreikius dabar atsižvelgiame, numatydami paramą iš ekonomikos gavinimo fondo, taip pat per e, BŽUP turime apgalėstauti, kad taryba 50 procentų sumažino numatytą paramą, pritariu pono De Castro. Uh, pozicijai apie tai, kad į e, e, kad greičiau spręstume šios klausimus, perkeldami teisės aktus atitinkamas nuostatas taip pat e, būtina pasiekti, kad jau nuo 21 metų sausio ta parama būtų prieinama ūkininkams. Jeigu taip neatsitiks, tuomet bus sudėtinga tas lėšas pavadinti ekonomikos gaivinimo lėšas, nes žala jau buvo patirta, dabar reikia tą žalą kompensuoti, o tam reikia piniginių lėšų. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Dabar kalbės kolegė Katainin, Rinių frakcijos vardu. Prašau, kalbėkite.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 Aš norėčiau kalbėti Elzi Katanin vardu. Aš pritariu valstybių vyriausybių vadoms, kad ekonomikos gaivinimas yra prioritetinis klausimas, panaudojant ateities kartų fondą. Reikia tas lėšas skirti kuo greičiau. Džiaugiuosi, kad komisijos narys prieš dvi savaitės apie tai kalbėjo. Mums reikia pasitelkti bendrai požiūrį, vadovaujantis antrojo ramščio taisyklėmis ir pernam laikotarpio reglamentu ir pritaikant atitinkamas priemonės, nereikėtų mums dabar e, bandyti gyveninti kažkokių mini reformų, panaudojant e, žemės ūkio paramą, nes ūkininkai neturi galimybių dabar dirbti pagal naują sistemą. Turime nedaug laiko iki 21 metų pradžios, kuomet galios pernamo laikotarpio BŽUP reglamentas. Kadangi esu pranešėjęs šio klausimu, tai man svarbiausias tikslas yra laiku baigti spręsti šį klausimą. Tai reiškia, kad BŽUP pereinami trilogai turi baigtis vėliausiai lapkričio pabaigoje. Mums būtina užtikrinti teisinį saugumą. Esu tikra, kad sugebėsime tinkamai bendradarbiauti komitete, kad patvirtintume tvirtą savo poziciją dėl ekonomikos gyvinimo fondo panaudojimo. Ačiū kolegė Kava iš Socialistų demokratų frakcijos vardu. Jums vieną minutę. Connected or? Yeah? So, Isabel Cavayesh, the floor is yours. Yes, I, I did press the button. <laughs> Okay. Yeah. Taip paspaudžiau mygtuką. Ačiū, pirmininkė. Kaip sakiau, COVID-19 pandemija padarė didžiulį poveikį mūsų gyvenimui, mūsų ekonomikoms, mūsų veiklai ir aišku, žemės ūkis neišvengė tų, to poveikio ir visi stengiamės kažkaip tai tą iššūkį veikti, galvojant ir apie tiekimą ir žemės ūkis susiduria su tikrai milžiniškais padariniais, mažėja kainos ir ypač sakykime, mm, specifinių produktų gamintojai labai nukentėję yra, kai kurios vietovės labai nukentėjusios ir reikia tikrai e, pasirūpinti pagalbą e, ūkininkams. Deja, ekonominė krizė bus juntama labai ilgai ir mums reikia veiksmingo ES atsako mm, į ją. Ūkininkams reikalinga pagalba dabar, kai tai yra e, labiausiai būtina ir lėšos turi būti prieinamos ūkininkams. E, nuo 2021 metų tikrai nėra priežasčių, kodėl turėtų būti kitaip. Tikrai tai neturėtų, aišku, pažeisti mūsų aplinkosauginių tikslų ir mūsų didelių užmojų, kuriuos užsibrėžėme. Mes turime vadovauti savo pagrindinėmis gairėmis. Ačiū. Then, uh, der Kollege Giaruso für die non čia Ruso neprisijungusiu vardu. Sakovį. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, mūsų ūkininkų patiriami sunkumai dar labiau paaištrėjo, aišku, dar ir dėl o, globalių pasikeitimų, o, žūp ir strateginiai planai, jų rengimas privers mus laukti dar porą metų ir tie 7,5 milijardo eurų 2021-2022 metų laikotarpiu yra labai svarbus tiems projektams, kurie teikiami valstybėse narėse. Uh, būtina pasirūpinti, kad lėšos keliautų labai sklandžiai ir pasiektų e, iš karto tuos, kurie labiausiai nukentėjo nuo COVID-19 pandemijos. Be abejo, reikia tinkamų saugiklių, kurie apsaugotų nuo pasaulinių e, iškraipimų, sutrikimų. Mes turime būti tvirti, mes turime panaudoti visą turimą ES jėgą, kad apsaugotumėm Europos ūkininkus. Ich höre, die Kollegin Picerno ist immer noch nicht. Äh, Man pranešė, kad kolegė Piečerna dar neprisijungusi. Tai reiškia, kad išklausome visų norinčių kalbėti. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovams. Tie pristatytų savo omnibus teisės akto aspektus. Prašau. Much, Chair, and, uh, Ačiū pirmininkė. Labadiena, ponios ir ponai. Komisija sveikina diskusijas, kurios įvyko šiandien. Mes galvojame, kad jos įvyko iš ties laiku. Mes dabar svarstome klausimą, kuri labai skubu yra išspręsti tarp teisės aktų leidėjų. Iš mūsų požiūrio taško vertinant, tos papildomos lėšos Next Generation EU būtų panaudotos pereinamojų laikotarpių ir teisinė bazė turėtų būti įtraukta į strategi, integruotą į strateginius planus, strateginį yra į perinamų laikotarpio reglamentą pasiteiso kalbėtojas, kaip dauguma iš jūsų sakėte. Lygiai taip pat dauguma iš jūsų kalbėjote apie tai, kad perinamų laikotarpio reglamentas turi būti patvirtintas iki metų pabaigos. Taigi mūsų darbas šiuo klausimu yra, turėtų būti atliktas labai skubiai. Mes galvojame, kad lėšos pagal Next Generation EU būtų skiriami pereinamo, skiriamos pereinamo laikotarpio 21-22 metais pagal dabartinės lėšų skirimo taisyklės žūp, aišku, yra padidintos lėšos ir valstybės narės turi pasirūpinti tuo, kad kadangi dabartinės taisyklės dėl aplinkosauginių reikalavimų pagal BŽUP yra menkesnės nei būsimos BŽUP taisyklės, taigi valstybės narės turi pasirūpinti, kad tas atotrukis būtų kažkaip kompensuotas. Toliau komisijos pasiūlymai dėl BŽUP reformos, ypač dėl mm, strateginių planų panaudojimo, aišku, esamame kontekste reikėtų panai, kažkaip tai spręsti tą atotrukį tarp užmojų lygio, kad 2023 metais ir toliau jau būtų galima visų pajėgumų gyveninti žūp ir padidintus visus reikalavimus. Pirmininkaujantį Vokietiją yra jau e, pasiūliusi įvairių e, variantų. Mes galvojame, kad tie tekstai nepakankami, ypač galvojant apie aplinkosauginius, klimato užmojus. E, kolegos dabar dirba rengdami tekstus kartu su teisė, te, teisės aktų leidybos institucijomis bendradarbiauja, kad būtų priimti tokie kompromisai, kurie būtų tinkami ir abiems teisės aktų leidybos institucijoms ir komisijai. Ir mm, pasisakymo pabaigoje norėčiau dar porą momentų trumpai aptarti, jums leidus. Visų pirma, dėl to, kaip konkrečiai Next Generation EU integruoti į reglamentą visų pirma dėl bendrafinansavimo. Mes galvojame, kad dabartinės bendrafinansavimo taisyklės, jeigu įmanoma, kiek įmanoma, būtų, turėtų būti išsaugotos, išlaikytos, nes tai, aišku, būtų daugiau, e, duotų daugiau naudos mūsų žemės ūkio sektoriui. Antras klausimas tai yra skaičių pasiskirstimas. Kai kas iš jūsų sakėte, kad taryba karpo e, skiriamas lėšas palyginti su tuo, ką Europos komisija pasiūlė dėl kaimo plėtos fondo iki 50 procentų, tai tik tai pusė tiesos, iš tikrųjų kai kuriais atvejais yra įprastinės skirtos lėšos pagal kaimo plėtos fondą netgi padidintos iki 3 milijardų netgi eurų tos sumos siektų 21 metais. 20, Mm, pirmais metais reikėtų tas lėšas iš, palikti, išsaugoti. Mes galvojame, kad e, dėl, galvojant apie tai, kaip lėšos iš Next Generation EU būtų paskirstytos 21-22 metais, sakyčiau, turėtų būti mažiau pinigų pirmais metais, daugiau pinigų antrais metais, kad e, bendras lėšų skirimas būtų daugmaž stabilus. Čia techniniai gal dalykai, bet kadangi kalbam apie didžiulę sumas, tai aš manau, kad e, svarbu ir jums būtų išgirsti, kokia būtų mūsų pozicija to klausimu. Ačiū. Vielen herzlichen Dank an. Labai ačiū komisijos atstovui diskusijų pabaigoje dar suteikčiau žodį pranešėjai Paulo Dekastro, kad jis apibendrintų diskusijas. Prašau. Ačiū. Pirmininkė, nedaug turiu ką pasakyti. Norėčiau padėkoti kolegoms už pateiktus pasiūlymus ir pristatytus šiandien. Mes juos apsvarstysime, stengdamėsi įtraukti į pranešimą kuo daugiau nuostatų, tačiau turime laikytis tvarkaraščių ir komisijos atstovas jau minėjo, kad reikia institucijoms siekti kuo greičiau susitarti tam, kad būtų užtikrintas aiškumas žemdirbiams. Ačiū. Labai ačiū, sako pirmininkas. Taigi siūlau dabar pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra dešimtojo. E, keitimosi nuomonėmis su Sante generalinio direktorato atstovais e, iš komisijos, o tiksliau su laikinai einančiu sveikatos ir maisto audito ir analizės skyrius direktorius pareigas, pano Rubenu Taskonu. Nežinau, ar tinkamai ištariau jūsų pavardę ir kalbėsimės apie auditą ir uh, analizės maisto produktų, maisto saugos, gyvūnų gerovės ir, maisto, ir vaistų saugą. Aš suteiksiu galimybę dabar mūsų pranešėjui pasakyti žanginę kalbą septynių minučių, o po to vyks diskusija su mūsų koordinatoriais. Jūs esate prisijungęs prie mūsų. Prašau, kalbėkite. Labai ačiū. Ačiū už man sutiktą galimybę pasikeisti nuomonėmis su Europos parlamento nariais, su e, Santė e, direktorato laikinai einantis direktoriaus pareigas, Rubentas Kon. You can see in this slide where the direct matote šioje skaidrėje direktorato struktūrą ir kur yra jo vieta, e, kokie yra santykiai su kitais e, direktoratais ir mes esame, mūsų būstinė yra ne Briuselėje, mes dirbame Airijoje. Mūsų darbo uh, pagrindinės užduotis tai auditai. Vykdome auditus valstybėse narėse ir trečiosiuose šalyse. Svarbus mūsų veiklos as, aspektas. Tai, tai yra tai, kad tai yra sisteminiai auditai, o ne o, atskirų įmonių auditai arba inspekcijos. Noriu pasakyti, kad mes rengėme ataskaitas E, rengėme savo, parengėme po savo auditų e, ataskaitas, e, skalbėme visus surinktus duomenys informaciją ir patikėme rekomendacijas, kaip taisyti spragas. Mūsų audito ataskaitos yra skelbiamos, nes mes dirbame skaidriai. Svarbiausia yra tai, kad mes nuolatos tikriname, kaip įgyvendinami e, tie koregavimo veiksmai, kuriuos pasiūlome, kad būtų e, užtaisytos aptiktos spragos. Toliau. Noriu pakalbėti apie kontrolės hierarchiją ES, kad, ta, kad būtų aiškesnė ta auditų sistema. E, visų pirma, kriterijų užtikrinimas ES. Ta užduotis už kriterijų užtikrinimą patikėta verslo subjektams, taip pat e, veikia nacionalinės e, atsakingos institucijos, kuriams yra patikėta tikrinti, kaip e, ekonominiai subjektai laikosi Europos standartų. Ir pačiame viršuje yra komisija, kuri per auditus uh, E, vykdo jai patikėtą prievolę tikrinti, kaip, kaip, kaip veikia kontrol, nacionalinės kontrolės sistemos ir taip pat kaip laikomasi ir kaip įgyvendinami ES standartai šalise. Mūsų auditų tikslas yra e, priklauso nuo to, kur mes e, juos įgyvendiname. Valstybėse narėse mes atlikdami auditus duomėmės, kaip įgyvendinami ES teisės aktai. Trečiosiuose šalyse rengdami auditą mes tikriname uh, oficialaus sertifikavimo patikimumą. Kalba eina apie sertifikatus išduodamoms prekiams įvežamoms į ES. Toliau, mes dirbame pagal audito E, visuminę sistemą. Matote iš šios schemos, kad viskas tarpusavėje susiję. Kairėje išvardyti mūsų tikslai žmogaus sveika, žmonių sveikatos užtikrinimo srityje. Kita skaidrė. Noriu pakalbėti apie tai, ką mums reiškia ką, ką mums reiškia gyvenimas pande, ir davas pandemijos sąlygomis, ko, kokį poveikį mes patyrėme. Visų pirma, norėčiau paminėti nežinę. Dėl pandemijos daugelie šalių ir trečiosiuose šalise yra, galioja kelionių suvaržymai, sistema nuolatos keičiasi, situacija nuolatos keičiasi ir mes negalime patekti į tas į įvairias šalis, neturime galimybės keliauti ir žinoma, negalime užtikrinti reikalingo komunikavimo. Kelionių apribojimai atspindi padėti vietoje, o ta padėtis nuolatos keičiasi ir, kaip jau sakiau, labai svarbus yra nežinios elementas. Tačiau Ir ši nežinia labai, nežinios aspektas labai neigiamai atsiliepia mūsų planavimui, mūsų reginiamas planams. Mums sunku užtikrinti, siekdami e, įgyvendinti savo darb, numatytą darbų programą, mes nusprendėme nuotoliniu e, metodu vykdyti auditą. Toliau matote, kaip kokia yra mūsų 2020 audito programa. Po to, kai mes nusprendėme auditus atlikti per nuotolį. Daugiau, 50 procentų mūsų visų numatomų auditų šiais metais bus atlikti e, nuotoliniu būdu. Šioje skaidrėje norėčiau pristatyti dar vieną svarbę mūsų veiklos sritį. Mes tam tikrą prasme e, esame tie, kurie išduodame leidimus trečiosioms šalims patekti į ES rinką trečiosiams šalims pateikėme klausimyną apie visuomenės ir gyvūnų sveikatą. Įvertiname atsakymus į tą klausimyną, taip pat įvertiname tų šalių kontrolės planus ir tik tuomet, kai e, nusprendžiame, kad mus tenkina atsakymai dėl šių dviejų aspektų, periname prie kito etapo trečiosios šalies įtraukimo į sąrašą ir jos įmonių trukimas į sąrašą. Taip įvyksta tik tuo atveju, jei mūsų atli, toje šalyje atliktas auditas yra, po, po jo yra padaroma teigiamas išvados. Ir paskui šalis įtraukiama į sąrašą. Ir po to seka kitas etapas, tai stebėsena, kad ir kontrolė, kad būtų e, išlaikyti, būtų laikomasi tų reikalavimų, e, kurių laikymosi, kurių laikymasis yra leidimo išdavimo pagrindas. Taip pat e, mes kontroliuojame, mes tikriname, kokia yra vykdoma importo kontrolė. Tai yra mes per nuotolį vykdome tikrinimą. Pavyzdžiui, tikriname ir importo apimtis konkrečiais metais, bei, bei aiškinamės, ar padėtis vietoje yra tinkama, ar nėra rimtų grėsmių ir rizikos veiksnių saugumui. Viskas yra tarpusavėje susiję. Stebėsena, kontrolė stebėsena dažnai reiškia apsilankimą įmonėse, tai šios šalise, kurio, kurios yra įtrauktos į mūsų sąrašą. Ir galiausiai paskutinė mūsų veiklos rytis tai politikos e, gairių kūrimas. Žinoma, auditai atliekami e, konkrečiai daro įtaką mūsų politikos pasiūlymams, o kalbant apie e, iniciatyvą nuo ūkio iki stalo, mes koordinuojame direktorato indėlį į BŽUP nacionalinius strateginius planus ir rekomendacijas – Taip pat mes į kitą mūsų darbo sritis, tai e, tvarus pesticidų naudojimas remiantis e, pesticidų tvaraus naudojimo direktyva, bei e, mes do, domimės harmonizuotą rizikos e, veiksnių. Labai ačiū už jūsų pristatymą. Dabar išklausysime koordinatorių. Pirmasis Liaudės partijos frakcijos vardu pusantros minutės Herbertas Dorfmanas kalbės. Prašau. Labai ačiū už šį pristatymą. Mane jis labai sudomino. Manau, kad iš tiesų labai svarbu turėti atitinkamą tarnybą komisijoje tam, kad užtikrintume vienodas sąlygas visiems tiek ES viduje, tiek ir importuojant tam tikrus gaminius ir importuojamus gaminius būtina tinkamai kontroliuoti, daryti tą jų kilmės šalyse. Todėl manau, kad strategijos nuo lauko iki stalo kontekste ir mūsų siekiu užtikrinti e, tvarumą Europą labai svarbu tinkamai kontroliuoti procesus, kurie vyksta užsienyje. Man nuolat šiame kontekste kyla klausimas e, susijęs su augalų apsaugos priemonėmis Europoje. Mes patys nuolat pažeidinėjame galiojančius taisyklės ir tai patvirtina ne tik įvairios nevyriausybinės organizacijos, tačiau taip pat ir maisto produktų pardavimo tinklai. E, mes e, nustatinėjame be jokio mokslinio pagrindo nuolat naujas taisyklės ir aš noriu paklausti, e, ar e, dės komisija kviesnos pastangas, kad tos taisyklės viso Europos Sąjunga būtų nustatytos vienodas. Ačiū, Paulo De Castro dabar kalbės, socialistų demokratų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti komisijai už pristatymą. Kaip kolega Dorfonas, taip ir aš noriu pabrėžti, kalbant apie žaliai kursą ir apie strategiją nuo lauko iki stalo, siekti, kad žemės ūkija būtų naudojama kuo mažiau cheminių medžiagų, taip pat ir augalų apsaugos priemonių, tačiau tam būtina dar labiau sugriežtinti importuojamų gaminių ir produktų kontrolę, kad užtikrintume vienodas konkurencijos sąlygas mūsų žemdirbiams. Priešingų atveju bus iškraipama konkurencinė aplinka, todėl labai svarbu užtikrinti tinkamą ženklinimą komisijos programoje ir strategijoje nuo lauko iki stalo yra numatytas tikslas atitinkamai ženklinti maistinės medžiagas. Taryba apie tai yra kalbėjusi, tačiau e, kai kurių šalių grupiai e, kyla tam tikrų sunkumų dėl to vadinamojo šviesoforo ženklimo sistemos. Noriu paklausti komisijos harmonizavimas yra labai svarbus tikslas ir negalime leisti, kad būtų taikomos skirtingos maisto produktų maistinės vertės ženklinimo sistemos. Taigi, kaip komisija kitiem pasinaudoti dabar egzistuojančiomis sistemomis, ar bus atliktas poveikio įvertinimas dabar galiojančių ženklimo sistemų ar kitos priemonės bus dėgiamas. Ačiū, Ulrike Müller dabar kalbės, dėkoju. COVID-19 pandemija atnešė įvairių apribojimų, taip pat susijusių ir su kelionėmis, pavyzdžiui, e, Airijoje galio griežtos karantino taisyklės, kaip jūsų tarnyba šiuo metu gali veikti, nes kontrolieriai privalo pakankamai e, dažnai keliauti ir po visą Europą. Taigi noriu paklausti, ar šiuo metu apskritai tos kontrolės yra vykdomos. Žinau, kad mano regione Bavarijoje e, pašarų kontrolė šiuo metu dar gali vykti, tačiau asmeniai kontaktai yra labai ribojami, todėl mano manimu čia sukčiavimu yra e, visos durys ir langai atverti ir taip pat e, mokymai, pavyzdžiui, e, įvairiems tarnautojams, kaip yra vykdomi ar internetu, ar kitais būdais, na ir kalbant apie maisto saugumą, kuris yra įtrauktas į strategiją nuo lauko iki stalo, kokiu konkrečiu priemonių ir metodų norite pasitelkti, kad užtikrintumėte e, aukštesnius maisto produktų saugos standartus mytybos grandinėje. Ivandavit tapatybės ir demokratijos frakcijos vardu dabar kalbės. Žinai, e, pane, e, já bych se rád e, zeptal, jakim. Ačiū. Norėčiau pasiteirauti, kaip matuojate pasitenkinimo lygį, nes uh, Diskusijos ekspertais privetė mane suabejoti, ar iš tikrųjų einama gera kryptimi. Pavyzdžiui, sakykime, viščiukų auginimas narvose, mm, ką ketinama riboti ar uždrausti, teigiant, kad tai yra nepriimtina iš gyvūnų gerovės požiūrio taško. Ir kad e, geriau būtų, kad e, vištos laisvai lakstytų, tačiau tuo met mirtingumo lygis daug didesnis, jos užpuola vienas kitą, yra, susidaro ir tam tikra pulko hierarchija ir mm, silpnesnės vištos dažniausiai labai nukenčia, netgi yra užkapojamos negyvai. o teigiama dažnai, kad viduje auginamų vištų mėsos kokybė e, yra prasto, e, mėsa yra prastos kokybės, bet yra būdų pagerinti vištų gyvenimo kokybę. Čekija toliau e, eksportuoja Čekija, Čekija toliau importuoja kiaušinius iš vištų, padėtus vištų, kurias yra užaugintas arvose, nors tai yra uždrausta Čekijoje. Taigi kaip tai atitinka reikalavimus? Kolega Hoislingas, ar e, jūs. E, manote, kad jūsų tarnyba yra tinkamai visko aprūpinta, nes man kyla klausimas, turėdami tiek mažai darbuotojų, kaip jūs su visais darbais susitvarkote, ypač dabartinėmis koronaviruso sąlygomis ir aplinkybėmis, ir kaip vyksta, pavyzdžiui, nuotolinės patikros, kaip jūs galite e, nuotoliniu būdu e, kontroliuoti pesticidus pašaruose, tarkim. Gal galėtumėte paaiškinti, Aišku, kalbant apie pesticidų naudojimo mažinimą, galėtume griežtinti reikalavimus, tačiau, pavyzdžiui, JAV ar Brazilijoje leidžiama naudoti daug įvairių pesticidų, kurie yra draudžiami Europoje. Kaip jūs galite užtikrinti, kad tais pesticidais apdaroti produktai nepatenka į ES rinką? Man tai kelia didžiulį susirūpinimą, kaip ir dar vienas aspektas šiuo metu 12 šalių galioja išimtis e, e, neonikotinoidams. E, praktiškai tokiu būdu užkertamas kelias šių medžiagų draudimui Europoje. Kaip užtikrinti vienodas sąlygas šioje srityje? Jūsų darbo tokia taip pat yra ir ekologinių patikrų klausimas ir čia kyla uh, E, klausimas susijęs su vienodais importo standartais, kurie yra labai svarbus mums, kaip tai užtikrinti. Na, o kalbant apie gyvūnų sveikatą, aš e, e, manau, kad laikymas narvuose tikrai nepasitarnauja gyvūnų sveikatos gerinimui Galite tuo įsitikinti, pažiūrėjau, apsilankęs keliose ekologiniuose ūkiuose, na ir kaip e, Dublino tinkamus. Pues yo quisiera hablar de la necesidad. Aš norėčiau kalbėti apie būtinybę nedelsiant patvirtinti priemonės kovojant su kai kuriomis lygomis, kurios siaubė viduržėme, viduržėme e, jūros regiono e, pasėlius. Jau prarasta 800 tūkstančių tonų derliaus, nes nekontroliuojama importuojamų produktų e, kokybė. 19 e, e, nebuvo padaryta tik, kas būtina. Ir todėl šioje situa šią situaciją vertinčiau kaip visiškai netvarę. Ne norėčiau pakalbėti apie iš pietų Afrikos įvežamą juodosios dėmės lygą, kuria, kuri siaubia citrusinius vaisius. Ir aš každieną sulaukiu iš ūkininkų prašymų, kad būtų užtikrinta kontrolė. E, tai turi būti daroma uostuose, iš kurių produkcija pas mus išvyksta, nes ten kontrolė labai negriežta. Kada bus e, suspenduotas importas produkcijos iš tų trečių šalių, kurios visiškai nesilaiko mūsų kriterijo, tai yra Argentinos ir Pietų Afrikos. Turiu, noriu pareikalauti komisijos, kad nedelsiant imtų institucijų priemonių, jeigu norite, kad ūkininkai rimtai priimtų tą mm, strategiją nuo e, ūkio prie stalo bei e, ekologiško unikavimo strategiją. Dėkui. Uh, thank you very much uh, uh, for your uh, presentation. And... Ačiū už prezentaciją. Kaip suprantu, jūs esate Dubline ir jeigu esate Dubline, tikriausiai turite galimybės paragauti mūsų puikios jautienos. Ir jeigu jūsų darbas yra pasirūpinti, kad tie produktai, kurie atvyksta ES ir į mūsų šalį, yra tokios pat aukštos kokybės kaip ir mūsiškiai, kaip to galima būtų pasiekti siekti, ypač kalbant apie jautieną iš Merkosur regiono. Kaip užtikrinti jos kokybę? Ar galime, ar įmanoma teikti, kad jūs mielai valgytumėte restorane Dublinė e, jautina, jautina iš Brazilijos ir kuri, kuri jūsų nuomonė būtų tokia pat gera kaip ir airiška jautina. Tai kur yra konkurencinis mūsų pranašumas, jeigu komisija ir teigia, kad mūsų jautiena yra niekiek negeresnė už Merkosūro jautiena. Būda für die EVP. Eine Minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, Comisiei pentru informațiile furnizate. Ačiū, pane pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai už pristatymą Aš labai aukštai vertinu jūsų generalinio direktorato veiklą, kuri yra labai svarbi tiek ūkininkams, tiek vartotojams. Tokiu būdu vartotojai ne, turi galimybę vartoti aukštesnės kokybės produktus, o maisto gamintojai perdirbėjai e, taip pat uh, žino, kad e, tinkamas dėmesys skiriamas jų darbo. Gal prisimenate tai Arklėno skandalą prieš kelis metus e, kilusi Rumunijoje ir jeigu nebūtų užtikrinęs atsakamumas, tai nebūtume galėję įrodyti, kad Rumunija visas savo pareigas ir prievalės vykdė tinkamai ir klaidų pasitaikė kitur. Taip pat e, nebūtume galėję užtikrinti, kad nepatektų uh, salmonėlės į kiaušinius ar e, paukštieną. E, taigi, ar galėtumėte pasakyti, kokiu prevenciniu priemonė esate numatę, e, siekiant užkirsti kelią tokiems skandalams, ypač COVID pandemijos laikotarpį. Dabar kolega Olikas kalbės. Colleague Olekas connected or? Ar kolega Olekas yra prisijungęs? Prašau, paspauskite kalbėjimo mygtuką. Kolega Olekai, paspauskite mygtuką kalbėti. Yeah. Go ahead. Try again. Ačiū už, jums, už jūsų pareiškimą. Ar jūs mane girdite? Gal galite garsiau šiek tiek kalbėti? Gerbiamas pirmininkė, ačiū už jūs, Jums už Jūsų pareiškimą. Noriu paklausti, ar atlikote auditą, kokios yra galimybės ES ūkininkams įgyvendinti nujausius mokslininkų pasiekimus. Jeigu jeigu nenorime, tai svarbu, jeigu nenorime priklausyti prie importuojamo maisto. Ūkininkai turi turėti galimybę nu, naudoti alternatyvas chemikalams ir pesticidams. Deja, e, ūkininkai negali naudotis naujomis augalų selekcijos e, technologijomis dėl e, genetiškai modifikuo, modifikuotų technologijų. Tačiau genetinėje srityje pasiekta labai didelio našumo ir naujos technologijos būtų galimybė užtikrinti didesnį ES ūkio, žemės ūkio konkurencingumą. Ar rengiamasi parengti rekomendacijas, kaip užtikrinti didesnį konkurencingumą ūkininkams ir suteikti galimybę jiems dirbti našiau. Ačiū. Ihnen Dank. Es war teilweise mäßige Qualität, aber ich glaube. Labai ačiū, ryšio kokybė nebuvo pati geriausia, tačiau tikiuosi, kad jūsų žinę mes supratome. Dar kolegė Müller, pavaduodama kolegą Toleriją, ar teisingai supratau, galbūt. Mano kolegė nuo direktyvos 91414 e, įsigaliojimo pradžios e, svarbiausias tikslas buvo pašalinti iš Europos rinkos kuo daugiau pesticidų. Šį e, tikslą pasiekti yra sudėtinga, tačiau kuo daugiau produktų ir apdorojami pesticidais, tuo didesnę žalą aplinka patiria ir kolegė žinoma norėtų žinoti, kokia yra situacija susijusi su importuojamais pesticidais ir jų e, likučiais, kas taip pat nedėra su europinėmis direktyvomis, o kalbant apie neonikotinoidus, tai mano pozicija yra tokia pati kaip pono Hoislingo. Ačiū. Ačiū. Panašu, kad e, naujos koalicijos greitų laikų susidarys. Kolegė Ansander dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už prezentaciją. Europos komisija šį mėnesį patvirtino, e, kad įsigalios reglamentas dėl mm, ekologinio ūkininkavimo. Ir e, to reikia visiems ekonominiams subjektams, kad, kad taip pat reikia ir gyvūnų gerovės reglamento, kuris e, turėtų įsigalioti 21 balandžio mėnesį, kadangi vėluojama patvirtinti deleguotosius teisės aktus ir dėl aplinkybių susijusių su COVID krize. Ir labai e, su, pasikeitė tvarkaraštis ir daug mažiau laiko liks veikėjams prisitaikyti ir įgyvendinti reikalavimus. Tai todėl daug, visų valstybių atstovai kreipėsi į komisiją, prašydami daugiau laiko pateikti ataskaitas. Noriu paklausti, kad pakomentuotumėt šią temą ir taip pat pakalbėtumėte apie nacionalinių administracijų pasirengimą ir e, ekonominių subjektų pa, parengti tinkamai gyvendinti šį tekstą. Aš norėčiau paraginti Žemės ūkio komiteto koordinatorius apsvarstyti svarstyti galimybę atidėti e, šį, šį, šį gyvenimą reikalavimų įsigaliojimą. Mm. Der Kollege Le Breton für die Idee eine Minute. Merci, Monsieur le Président. Un audit européen. Ačiū pirmininkė. Europos auditas parodė, kad yra trunkumų dėl Kanados jautienos atsakomumo. Ir aišku, nustatyta, kad yra pavojaus žmonių sveikatai ir mano manimu, tai tokie klaus, klausimai yra labai svarbus ir kyla klausimas dėl ekvivalentiškumo tikrinimų. Pernelik dažnai tas e, e, patvirtinama ir mes tą matome, pavyzdžiui, kad yra problemų su Ukrainos ekvivalentiškumu dėl dėl javų sėklų. Ir e, su Kanada yra laisvos priekybos sutarimas ir panašu, kad tikrai yra nesažningai elgiamasi žemės ūkio produkcijos e, srityje, ypač autienos e, eksporto srityje. Taigi aš norėčiau paklausyti, pana Taskon, ar nustatėte čia kokiu nors interesų konfliktu, pavyzdžiui, dėl veterinarų, kurie tikrina sanitarijos normas Kanadoje, kadangi jiems yra, moka jiems augintojai?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 Ačiū pirmininkė, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 2018 m. Liepos ataskaitą, kur buvo kalbama apie Argentiną. Dėl arklienos buvo tuomet skandalas atvežimo į ES, buvo mm, nustatyta rimtų problemų problema buvo, kad e, labai dažnai arkliai buvo superkami iš privačių ūkių ir buvo tikrai labai rimtų problemų iš, išryškinta, kadangi uh, tie gyvūnai, gyvuliai buvo laikomi absoliučiai netinkamomis sąlygomis ir NVO nekarta yra apie tai informavusios. Buvo tikrai labai daug sužeistų, negyvų arklių, kurių uh, mėsa buvo naudojama ir tikrai veterinarijos parlamentarinė kontrolė nepasiteisino, buvo labai rimtų problemų. Kaip dabar Santė generalinis direktoratas užtikrina, kad kontrolė būtų tinkama, ypač COVID e, kontekste. E, kaip jūs užtikrinsite, kad ateityje tokių problemų kaip arklino skandalas nepasitaikytų? Labai ačiū. Išklausome visus pasisakymus. Jeigu komisija daugiau klausimų užduoti nėra norinčiųjų, tai nedelsdamas suteiksiu galimybę dabar jos atstovui, ponui Taskonui, atsakyti užduotus klausimus. Prašau. Labai ačiū. Negirdime jūsų, pamėginkite dar paspausti kalbėjimo mygtuką. Prašau, kalbėkite. Ačiū, ponė pirmininkė. Deja negirdėjau e, vertimo pirmųjų klausimų, tai negalėsiu juos e, atsakyti. Iš to, ką pasižymėjau, galiu daryti išvadą, kad E, buvo kalbama apie tam tikrus užkartos žydinius iš citrusinių vaisių, iš tam tikrų regionų, pavyzdžiui, Pietų Afrikos. Ir čia mes tikrai labai e, įdėmiai e, stebime situaciją, siekdami užkirsti kelią tokių vaisių importui, kalbant apie mėsos kokybę, jautienos kokybę. Jeigu kalbame apie tam tikrų jautienos rūšių ar iš Airijos ar iš Brazilijos kokybę, tai stengiamės užtikrinti, kad atitinkami sertifikatai patvirtinant jų kokybę būtų tinkamai išduodami ir pasirašyti. Kalbant apie prevencinius mechanizmus, siekiant užkirsti kelią mėsos ar kiaušinių užkretimui salmonėlėmis. Tai mes labai daug dėmesio skiriame bendrosios rinkos vientisumo užtikrinti, vykdydami patikras atskirose valstybėse narėse, stengiamės užtikrinti, kad bendroji rinka tinkamai galėtų veikti, kalbant apie naujasias ekologinės technologijas ir metodus ir apie tai, kaip komisija ketina uh, šiomis metodikomis naudotis. Deja, negaliu šį klausimą dabar jums atsakyti, nes jis nepatenka į mūsų direktorato įgaliojimų sritį. Kalbant apie pesticidų pašalinimą iš rinkos ir neonikotinoidus, galiu pasakyti, kad mes parengėme rizikos vertinimų bendrą rodiklių sistemą. galiu Jums pasakyti. Eh, kad eh, atidžiai stebime situaciją ir kartu su maisto saugos agentūra stebime situaciją skirsiu valstybėse narėse ir taikomas išimtis, taip pat ir neonikotinodams ir remintis EPSO vertinimu ir išvadomis e, komisija teiks rekomendacijas valstybėms narėms daugiau e, šių išimčių netaikyti. Dar buvo Viena galim, e, vienas pasisakymas dėl e, gyvūnų sveikatos užtikrimo, dėja į tą klausimą taip pat negalėsiu atsakyti.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 in some uh, horses. Well, on horse meat and on any other meat, the certificate focus on compliance deals with compliance. Klausimas e, dėl e, arklienos ir atitinkamų sertifikatų išdavimo ir jų atitikimo ES teisės aktams ir kad tie sertifikatai būtų išduodami skerdyklose Taip, tiesa yra tai, kad e, arkliai dažnai yra laikomi ir skerdžiami netinkamomis sąlygomis. Tačiau mes galime kontroliuoti situaciją tik skerdyklose. Atsiprašau, tačiau daugelio, daugelio pasisakymų uh, Buvo klausima apie mūsų vykdomų auditų atitikimą galiojančioms e, taisyklėms ES tačiau mes daugiausiai dėmesio savo veiklą skiriame strategijai nuo lauko iki stalo ir tvarumo užtikrinimui. Tiek galiu pasakyti, ačiū pirmininkai. Labai ačiū ponui Taskonui. Dėja, jūsų pasisakymo kokybė buvo ne pati geriausia Manau, kad į vieną ar kitą klausimą paprašysime atsakymų vėliau, mėly kolegos, faktiškai baigiame šios dienos posėdį ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad vėliausiai iki 19.15 minučių siūstumėte savo balsus tam, kad rytoj nuo 9 val. vėl galėtume susitikti ir surenkti galutinį balsavimą po koordinatorių posėdžio. O dabar visiems linkiu gražaus vakaro.